tvarkės klausimas yra e, e, balsavimas pagal suprasintą procedūrą dėl ponios Matijo procedūro e, pranešimo dėl Afganistanų skirtuojas lėšų biudžetinė kontrolė vardinis balsavimas pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Matau, kad kolegos dar tik sėdasi į savo vietas. Taigi, ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Penkišimtai penkišimt už penki prieš didelę daugumą patvirtintas pranešimas. Sveikiname ponę Matijo dėl Riera Madurel pranešimo. Dėl vienodo požiūrį į vyrus ir moteris principą taikymo įdarbinimo profesinio mokymo pareigų paaiškinimo darbo sąlygų atžvilgių, e, tai yra direktyvos dėl šių klausimų perkelimo ir taikymo. Taigi pasiūlymas patvirtinti rezoliuciją. Turime trečią pakeitimą, varnys balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavote? Pone Sair, ar balsavote? Balsavimas baigtas. 537 už, 22 prieš, patvirtinta. Taigi, uh, Tokie buvo pakeitimai. Sveikiname poną, ponę Rierą Madurel. Perėdame prie balsavimo dėl situacijos artimuosiuose rytuose ir gazos ruožė. Pone Šulcai, jums žodis. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū, kad suteikite man žodį. Jums leidus ir parlamentui leidus, norėčiau pakomentuoti du dalykus. Pirmiausia, dėl rezoliucijos, dėl kurios balsuosime, ir po to norėčiau asmeniškai pakomentuoti vieną, vieną kolegos elgesį. Dėl rezoliucijos. Mano frakcija, ponios ir ponai, intensyviai diskutavo šio klausimą vakar, vakare ir mums kyla tam tikras nerimas. Jeigu Manau, kad prieš balsuojant šį ryt pirmiausia turime turėti galvoje, ką mums pasakė ponas Francis Virts. Ginkluotame konflikte, jeigu net tarptautinės institucijos nėra saugios, tai reiškia, kad mes pasiekime tokią stadiją, kur viskas e, tampa labai sudėtinga. Todėl turime kreiptis e, į Izraelį ir raginti uh, užtikrinti humanitarinių struktūrų uh, saugumą regione ir tai, kad nebūtų pažinėjama tarptautinė teisė. Dėl kito klausimo, mes nusprendėme pritarti šiai rezoliucijai, nes po ilgų diskusijų vakar vakare mes manome, kad svarbu ir teisinga būtų patvirtinti šią rezoliuciją būtent šiandien ir mes taip pat manome, kad labai svarbu pasiūsti iš Europos parlamento signalą būtent šiandien. Kai turime e, smurtinę situaciją, kuri net nepagali vaikų, tai mes turime ją absoliučiai pasmerkti ir tai atsispindi rezoliucijoje. Tai turėtų būti E, daug stipriau atspindėta rezoliucijoje. Todėl mes manome, kad reikėtų e, tai paminėti aiškiai tekste. Norėčiau paminėti vieną kolegų, kuris visą, visos savo karjeros e, metu ragino už taiką. Tai yra Mišel Rokar, kuris sėdi savo vietoje šioje plenarinėje sesijoje. Labai ačiū pirmininkė. Ponui Rakarui pasakyti norėčiau, kad negalėjau dalyvauti prieimime vakar vakare, nes Čekijos premjeras buvo tenai. Noriu padėkoti Jums, ponė Rokarai, ir pareikšti Jums visą keriopą pagarbą. Taip pat noriu palinkėti Jums sėkmės ateityje. Labai ačiū už Jūsų indėlį, už Jūsų darbą siekiant Europos integracijos. Labai ačiū. Kolegos, ponas Galeris nori pateikti žodinį pakeitimą trečiai daliai. Labai ačiū pirmininkė. Kartu su kitomis. Ačiū, ponia pirmininkė. Kartu e, su kitomis frakcijomis mes e, nu, nutrėme pateikti tokį e, pasiūlymą angliškai dėl svarbu, visa frazė būtų tokia. O tai reiškia, koks svarbus yra Egipto vaidmuo. Ar niekas neprieštarauja? Ir prašom balsuoti, kas už prieš, susilaiko. Kaip svartau, vienas e, narys susilaikė, kita vertus mes beveik vienbalsiai patvirtiname šį pakeitimą. Dabar C konstruojama dalis, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už. Ačiū. E, C konstruojama dalis, antra dalis Matau. Taigi, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar C antroji dalis. Kas už prieš susilaiko patvirtinta. Tačiau patikrinkime e, elektroniniu būdu antrą, balsavimą dėl antrosios C punkto dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 353 už, 214 prieš patvirtinta. Dabar pereiname prie rezoliucijos teksto, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaiko. Keletas susilaikiusių, tačiau niekas nebalsavo prieš. Taigi, rezoliucija patvirtinta. kolegos. Noriu informuoti Jūs, kad aš pasistengsiu kaip Europos e, ir Viduržymio jūros parlamentinės asamblėjos e, pirmininkas. Norėčiau pasiekti, kad parlamentinė asamblėja patvirtintų panašią e, rezoliuciją, kaip ir ši, kurią patvirtinome ką tik Europos parlamente. Dabar pereiname prie, dėl, prie pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl padėties Afrikos kišulyje. Yra šešių frakcijų rezoliucija. Pone Gomes nori pateikti žodinį pakeitimą. Um Ačiū, aš noriu pasiūlyti naują pastraipą. Norėčiau pasiūlyti pakeitimą tai pirmojo paragrafo, kuris skamba štai kaip. Tuntomenį situaciją padėtyje Afrikos e, valdžia, kuris netitinka element, bendradarbiavimo elementų, kurie nurodyti 9-ame kotinų sutarimo straipsnėje. Tai yra sakinys, kuris jau buvo ataskaitoje ir mūsų trys kolegos, kurie lankėsi regione, kaip tik ir pateikė štai šitokią ataskaitą. Taigi, ačiū. Ačiū, nieks neprieštaroja žodiniam pakeitimui. Pane Nasa. Mikrofoną prašom, įsijungite. EPP frakcija pasako prieš šitą žodinį pakeitimą. Kągi tai virš 40 parlamentarų. E, tokiu atveju nereikia turbūt balsuoti dėl pirmosios pastraipos. Dabar perkime prie penktosios pataisos. Kas už, prieš, susilaikė, primta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. E, dvyliktasis, už, prieš, laikė, priimta. Ketvirtasis pakeitimas, už, prieš, e, priimta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, e, priimta. Antrasis pakeitimas, už, prieš, laikė, e, priimta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. Šeštasis pakeitimas e, už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Balsuojam. Ar visi baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Už pasakė 570, 11 prieš, taigi didžioji dauguma pritarė rezoliucijai. Ačiū visiems prisidėjusiems prie rezoliucijos rengimo. Toliau balsuosime dėl penkių e, rezoliucijų arba sąjungos rezoliuciją dėl Baltarusijos. Pradėsime jungtinės, pen, nuo jungtinės penkių frakcijų rezoliucijos, kuri keičia visas kitas rezoliucijas. E, Manęs viesma dėl devintosios pastraipos pasiūlė pakeitimą. Siūlau išbraukti paskutinį devintosios pastraipos sakinį, kur sakoma, kad ragina Baltarusijos valdžią e, e, e, išduoti išvykimo vizas e, ypatingai e, vaikams ir nimui. E, man atrodo, kad tai nebereikalinga, todėl kad Baltarusijos valdžia ir taip jau atsisakė šitos praktikos, nebeždavinėtų išvažiavimo vizų arba štampo. Kągi, atrodo, niekas neprieštarojo, taigi balsuokime už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas. Kas už, prieš, pasitikrinkime. Pirmasis pakeitimas, balsuojame. Ar visi jau baigėte balsuoti? Balsavimas baigtas. Už pasakė 242, 340 prieš, taigi atmetame. Toliau E, visą rezoliuciją dėl vietinio balsavimo. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 551 už, 15 prieš, taigi didžiąją balsų daugumą dokumentas primtas. Ačiū visiems, kas prisidėjo prie rengimo. Toliau periname prie šešių frakcijų patiktos jungtinės rezoliucijos, kuri turėtų pakeisti visas kitas rezoliucijas dėl Srebrenicos. Dorspek norėtų pateikti pakeitimą, žodinį pakeitimą dėl trečios pastraipos. Ponas ir ponai, mes iš esmės sutarėme, kad pakeisime trečiąjį paragrafą, trečiame punkte, e, kur paminėsime e, tarpinį Hagos tribunolą ir papildytumėm sakiniu, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti e, vidaus teismams už karo nusikaltimus arba teismams už karo nusikaltimus e, valstybių vidaus lygmenyje. Kągi, niekas tam neprieštarauja. Balsuojame dėl trečiosios pastraipos. <clears throat> Dabar balsuojame dėl viso teikimo. Ar visi prabalsavo? Balsavimas baigtas. Už 556, 9 prieš. Dėkoju Dokumentas patvirtintas. Noriu visiems padėkoti, kurie prisidėjo prie šio dokumento. Dabar. Dabar dėl balsavimo išaiškinimų. Pirmiausiai ponios Veramadurel e, pranešimo ir